Tai yra prie Bahreino ir prie Muhamedo Ramadano atvejo. Pradedame diskusiją. Pirmasis kalbėtojas yra ponas Smith. Dvi minutės. Uh, Pone pirmininkė, iš tiesų labai nuoširdžiai bendradarbiavome rengdami šią rezoliuciją ir labai tikiuosi, kad jeigu galime susivienti pajėgas kovodami su mirties bausmės taikymu, tai galime kovoti ir su kitais dalykais. Bahreina, Bahreina mes kritikuojame pernelyg griežtai ir pernelyg dažnai, nes tame pačiame regione yra ir kitų šalių, kuriuose pažeidžiama žmogaus teisės, kuriame yra piknaučiaujama valstybės galimas. Kodėl mes jų nepuolame? Kitas dalykas dalykas susidaro įspūdis, kad su Bahreinu faktiškai įmanomas yra dialogas ir kad galima pasiekti pažangos e, toje reformų srityje, kurioje mes labai, kurią mes labai skatiname. Taigi, Bahreinas yra sudaręs reformų programą, tarp jų ir institucinę programą numatančią savarankiškų teismų įsteigimą žmogaus teisų komisijos institucijos ir komisaro įsteigimą ir kitus dalykus. Visa tai yra labai pažangus dalykas, tačiau dėja ta pažanga sustojo ir mes turime ją visokiojopai toliau skatinti ir turime elgtis konstruktyviai, jeigu tikrai norime padėti. Kalbant apie pono Ramadano nuteisimą mirties bausme, tai jisai dabar laukia um, mirties bausmės, o, aš, o mes iš savo pusės tikiu vieningai veiksime, kad ta bausmė būtų pakeista. Bet ypač trečioji rezoliucijos dalis pabrėžia, kad žmogaus teisės yra vienas svarbiausių dalykų, kurių turi būti laikomasi ir kad neturi būti žmonės persekiojami bei E, bauginami, o mes turime įvertinti tą pažangą, kurios siekia ar pasieks Bahreinės ateityje. Ačiū. Toliau ponas Kurau. Minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. ES valstybėms narėms nepavyko išspręsti problemos Bahreino atveju. Ko norime konkrečiai, koks mūsų tikslas? ką darysime, kad aktyvistai, kurie įkalinti, būtų išlaisvinti. Jie kankinami, jie su jais e, ypač blogai elgiamasi. Mes be abejo norėtume palaikyti puikius santykius su visai lė trečiųjų valstybių, bet esame nepajėgus apsaugoti tų žmogaus teisų aktyvistų teisių. Mes čia kalbame apie žodžio laisvę, apie susibūrimų laisvę. Daugybė aktyvistų buvo kankinami, nes bandė ginti savo teisės. Valstybės narės ES turi dirbti, kad būtų parengta nauja strategija, ypatingai kalbant apie tuos, kurie Bahreinė veikia. Turi būti paleisti kuo greičiau politiniai kaliniai. Ačiū. Kolega Panseri, prašau, minutė. Dėkuoju. Persijos įlankos regione daugėja konfliktų. Saudo Arabija ir Iranas kovoja vienas su kitu ir jie bando įtvirtinti savo hegemoniją tame regione. Problemos kyla ir Bahraine. Šiandien minime Mohamedo Ramadano atvejį. Yra ir kitų aktyvistų, kurie turėjo drąsos stoti prieš vyriausybės politiką kai buvo kalbama apie akivaizdžių žmogaus teisų pažeidimo atvejus. Nabel Radžat, pavyzdžiui, taip pat negali išvykti iš šalies, nors buvo išlaisvinta, išleista į laisvę. Yra ir kitų labai rimtų atvejų, kai policija naudoja jėgą neteisėtai. Bandoma taip pat uh, sumažinti veiklos e, erdvės veiklai pilietinėms organizacijoms. Mes norime apie tai kalbėti garsiai ir turime priversti Bahreiną mūsų, įsi, mūsų žodžius įklausti. Ačiū. Dėkoju, kolega Ždeskovski. Minutė. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ši rezoliucija yra didžiulis kompromisas. Kompromisas, kurio siekia visos šalis EPP galiausiai paremė šį kompromisą, tačiau turiu pabrėžti, kad mes labai rezervuotai žiūrėjome šį tekstą. Mes vieningai e, kalbėjome apie teksto formuluotę. E, teksto formuluotė rodo štai ką. Tai rodo, kaip svarbu labai atidžiai tikrinti informaciją. Kai kurios grupės čia bandė uh, informaciją tam tikrą įtraukti į rezoliuciją ir ta informacija pasirodė esanti neteisinga. Labai sunku buvo patikrinti tą informaciją pasitelkiant neutralius šaltinius. Tad aš manau, kad turime pasinaudoti tą rezoliuciją, kad kreiptumės į Bahreino vyriausybę ir paprašytume peržiūrėti Mohamedo Ramadano atvejį. Ir taip pat būtų nepatikrinti visus kitus atvejus, kai įtariama e, vienais ar kitais žmogaus teisų pažeidimais. Noriu įsitikėti, kad bus žengima pažangos kelių šioje šalia. Ačiū. Panas Tak, taip, iš tikrųjų. E, Mohamed Ramadanas buvo sulaikytas nelabai aiškiomis e, sąlygomis, aplinkybėmis. Ir mes raginame Bahreino vyriausybę e, ištirti įtarimus dėl to, kad jis buvo kankinamas ir sustabdyti mirties bausmės vykdymą tol, kol viskas nebus gerai ištirta. Ir taip pat raginame peržiūrėti jau priimtus nuosprendžius tai, tais atvejais, kai tai yra tinkama. Bet mes manome, kad siūlomos rezoliucijos tekstas yra pernelyg griežtas ir jis tik tikrai nebus naudingas e, e, šiai nedideliai valstybei, kurioje šiuo metu ir situacija yra labai nestabili. Bet o šiame dokumente nekalbama apie tai, kad Bahreinė susiduria su saugumo grėsmėmis, ypač iš Irano pusės. Mano šalis su e, Junktinė karalystė remia ir rėmė Bahreiną dar nuo tų laikų, kai Bahreinas buvo Junktinės karalystės protektoratas. Ir e, šiandien pagal susitarimą tarp Bahreino ir Junktinės karalystės, e, kuris buvo pasirašytas 2014 metais, yra statoma e, karinio laivino bazė Bahreinė. Ir tai parodo, kad iš tikrųjų mūsų santykiai yra labai glaudus ir mes pripažįstame, kad Bahreinas vaidina labai svarbu vaidmenį užtikrinant viso regiono saugumą. Pone Veržė, prašau. Ačiū. 2011 metais prasidėjus pasikeitimų pavasariui žmonės Bahreinė išėjo gatves. Daugiausia tai buvo šeitai, dauguma patyrė priespaudą, tačiau jų reikalavimai buvo socialiniai ir demokratiniai. Niekas į juos neįsiklausė. Saudo Arabija bandė kištis, kad vėl svyrutų tvarka. 3000 politinių kalinių yra Bahreinė. Ta šalis yra antra pagal kalinių skaičių arabų valstybėse. Visos visuomenės teisės ribojamos. E, prisidengiama kova prieš terorizmą, kad būtų ribojamos žmonių teisės. Kalbama apie e, e, mirties bausmės sustabdymą, tačiau buvo priimta 11 kitų nuosprendžių pasmerkiant žmonės myriop. E, per keletą mėnesių um, buvo priimta tokių štai teismų sprendimų. 26 rekomendacijas nepriklausomos e, komisijos turėtų įgyveninti Bahreinas, jeigu nori žengti demokratijos keliu. E, būtent faktais remiantis reikia vertinti šalies pažangą, tačiau kol kas Bahreinė dėja žengiama netą linkme. Ačiū. Pone Šakė, jūs turite vieną minutę, ponė. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbimi komisijos narė, gerbimi kolegos. Dauguma iš jūsų, kaip ir aš, girdėjome iš Bahreino valdžios, kad jie norėtų daugiau dėmesio skirti saugumui, energetikai ir kitiems klausimams, kurie būtų du, uh, mums visiems įdomus. Ir aš tikrai nenorėčiau dar kartą prašyti, kad E, Bahreino vyriausybė nutrauktų kankinimus, nu, nebepersikėtų už skirtingą nuomonę, nebepersikėtų e, įvairias mažumas ir kad, kad blogiausia, kad jį dar kartą ją raginti, kad reikia atsisakyti mirties bausmės. Mohamedas Ramadanas išnaudojo visas teisinės gynybos priemonės. Jis tai yra pirmasis toks atvejas. Ir mes raginame Bahreino vyriausybę atkurti mirties bausmės moratoriumą. Ir taip pat raginame ją plėtoti e, abipusiai naudingą glaudų bendradarbiavimą su ES, nes tai yra vienintelis būdas užtikrinti e, visa, visų Bahreino gyventojų žmogaus teisės. Be to, Bahreinas turėtų užtikrinti galimybę pasimatyti su visais sulaikytaisiais, tam, kad būtų užtikrinta, kad Bahreinas e, laikosi savo įsipareigojimų dėl žmogaus teisų. Pone Manesku, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nebijotinai pasisakau prieš mirties bausmą ir kankinimus. Nėra jokio, negali būti jokio kankinimų ar mirties bausmės pateisinimo. Ir tikiuosi, kad Bahreino valdžia persvarsys priemonės ir tikiu, kad jie tą gali padaryti, nes yra parodė, jog gali bendradarbiauti ir gali e, žengti teisingų kelių. Tačiau aš manau, kad nepriklausomai nuo to, kiek mes Europos parlamente patvirtinsime rezoliucijų prieš valstybės persų įlankoje, mes nieko nepasieksime, nes santykiuose su trečiosiomis šalimis vis dar vyrauja dvigubi standartai. Todėl mūsų pastangos veikti žmogaus teisų apsaugos rytėje neduoda jokių vaisių. Ir yra ir kitų valstybių, kuriuose uh, kasdien vykdomos dvi ar trys mirtie, įvykdomi du ar trys mirties bausmės nuosprendžiai. Todėl mes negalime atrankiniu būdu pas, pasirinktinai kalbėti apie žmogaus teisės. Mes turime kalbėti, pavyzdžiui, apie žmogaus teisų padėtį, kad ir Irane. Ačiū toliau, ponia Gomeš, vieną minutę. Dėkoju. Praėjo penki metai nuo demonstracijų reikalaujant demokratijos. Dabar matome, kiek represijos yra stiprios Bahreinė. Politiniai priešininkai ir pilietinės organizacijos patiria didžiulius persekiojimus, primami teismų sprendimai, nukreipti prieš žmonės, šiuo atveju prieš žmogų, kuris viso labo Twitterį parašė žinutę. Tos visos represijos yra to Bahreino režimo kasdienybė. Tai yra represinis režimas. Dabar remiamasi įstatymu, siekiant pagrysti mirties bausmės taikymą e, ir jos paskelbimą Mohamedui Ramadanui. Jis buvo kankinamas. E, būtina pasiekti, kad būtų primtas moratoriumas dėl mirties bausmės taikymo ir būtina pasiekti, kad ilgainiui tos bausmės visai būtų atsisakyta. Taip pat būtina e, pasisakyti dėl Mohamedo Ramadano nuteisimo neteisėtumo. Būtina padaryti viską, kad tas žmogus galėtų Uh, patirti didesnę laisvę. Ir aš taip pat norėčiau pasakyti, kad remiu visus piliečius, visus žmogaus teisų gynėjus, kurie Bahreinė yra neteisingai kalinami. Kai ką iš jų aš asmeniškai pažįstu. Ačiū. Ačiū, ponas Kelly, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad galiu pasisakyti dėl šios rezoliucijos. Kaip ir kiti kolegos, taip ir aš turiu pasakyti, kad Bahreinas sugebėjo pasiekti pažangos ir bendradarbiauja su ES priekybos ir kitose sritise. Tačiau tai nereiškia, kad mes turime užmerkti akis prieš Bahreinę esančias problemas. Ir ypač tada nutilėti, kai vyksta nepriimtini dalykai tokie kaip uh, <clears throat> vykdoma mirties bausmė. Todėl turime spausti Bahreino valdžią, kad jie atsisakytų mirties bausmės, ypač Mohamedo Ramadano atveju, bylos atveju. Mirties bausmės taikymas yra nesažiningas elgesys ir manome, kad Europos Sąjunga ir Bahreinas turėtų sudaryti bendrą darbo grupę, kad galėtume pasiekti tolesnės padėties pažangos toje šalyje. Ačiū toliau, ponia Vuot, vieną minutę. Ačiū. Aš noriu išreikšti visokiojopą solidarumą su Mohamedu Ramadanu ir su jo šeima bei artimaisiais, nes pasaulyje Sąžiningi piliečiai turi priešintis kankinimams ir mirties bausmai nepriklausomai, kur tai taikoma. Juolab, kad asmo buvo areštuotas neteisėtai. 237 atvejai, kai, sulaiky, kai Bahreino valdžia sulaikė vaikų ir tai tik per 2015 metus. Daugelį jų mušė ir vertė prisipažinti padarius nusikaltimą, kurį, kurį jie neįvykdė. Broliai Jasanai, broliai Hasanas Mesanas, Atel Masam Said, Hael Said, Mohamed Hashem ir kiti. Visi tie paaugliai pastaraisiais metais buvo suimti, bet juos privalu gražinti saugius šeimoms. Aštuntaisiais 13 metais mūsų parlamentas priėmė rezoliuciją dėl vaikų teisų apsaugos Bahreinė ir todėl aš manau mes turime kreiptis, kad Bahreino valdžia paleistų iš kalėjimo Mohamedą Ramadaną ir taip pat visus sulaikytus nepilnamečius. Dabar spontaniški pasisakymai iš vietos, du kalbėtojai kuriems suteiksiu teisę. Pirmasis ponas Svoboda. Pirmininkė. Šiuo metu daugelie šalių vyksta diskusija dėl pusiausvyros tarp saugumo iš vienos pusės ir laisvių iš kitos pusės. Bet mes negalime taiksyti su tokiais atvejais, kokie nutiko Bahreina ir su ta byla, kuri e, sėtina su Mohamedu Ramadanu. Bet tik valstybė gali padėti šiam asmeniui ir norėčiau kreiptis į Bahreiną, kad jisai e, patvirtintų mano e, mirties bausmės vykdymo moratoriumą ir kreipiuosi į Bahreino valdžią, kad ir toliau būtų reformuojama Bahreino teisminė ir policijos sistema bei gerbiamos žmogaus teisės. Ačiū. Ir antras kalbėtojas ponas Kapito. Kaputo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Bahreinas žengė didžiulį žingsnį atgal, kalbant apie mirties bausmę ir jos taikymą. Pažeidžiamos pagrindinės teisės. E, taip pat neužtikrinama teisė į nešališką teismą. Buvo nesilaikoma jokių procedūrų viso tyrimo metu. Matome, kad e, ir toliau pažeidinimus pačius įvairiausios teisės, nepaisant visų duotų priešingų pažadų. E, E, ponas Mohamedas Ramadanas buvo e, nuteistas miriop, nes neva 2014 metais e, jis ir jo pažįstamas buvo neva dalyvavę teroristinėme išpolyje, bet jie buvo priversti prisipažinti taikant kankinimus. Būtina pasiekti, kad būtų ištirtas tas kankinimo atvejis ir kad būtų uh, peržiūrėtas nuteisimas žmonių mirio. Tai būtina, kad ateityje niekam netektų to patirti. Ačiū. Pone komisarė, prašau, žodis jums. Gerbėjai, ponia pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad nuo 2011 metų įveikių ES atidžiai stebi situaciją Bahreinė. ES nuolat bendrauja su vietos valdžia visais ligmenimis Palaikome reguliarius kontaktus su įvairiomis Bahreino suinteresuotomis šalimis ir aktyvistais. Bahreinas yra svarbi, par, svarbus partneris Persų įlankos regione ir, ir jis gali suvaidinti svarbu vaidmenį užtikrinant saugumą šiame regione. Ta galima geriausiai pasiekti, jei bus stiprinama žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsauga. Todėl ES ir toliau palaiko aktyvų dialogą su šios šalies vyriausybė ir remia Bahreino vystimasi ir stabilumą. Mes manome, kad šių tikslų galima geriausiai pasiekti siekiant e, visą apimančio tautinio susitaikinimo ir vykdant plačias reformas e, pagristas e, dialogų ir uh, toleranciją. Mūsų iš tikrųjų neramina tai, kaip buvo pasielgta su ponu Ramadanu ir ponu Musa. Dėl to, kad jie nevadalyvavo 2011 metais įvykusiame sprogdinėme, per, kurio, per kurį žuvo saugumo pareigūnas. Europos Sąjunga griežtai smerkia mirties bausmės vykdymą ir pasisako už tai, kad mirties bausmės buvo atsisakyta visame pasaulyje. Ir tai ir išliks vienu iš pagrindinių mūsų užsienio politikos principų. Mūsų taip pat neramina tai, kad buvo naudojami kankinimai siekiant išgauti pripažinimą iš e, šių asmenų. E, Bruselėje ir e, Bahreino sostinėje veikiančioje delegacijoje uh, mes ir toliau darysime viską, kad būtų e, gerinama žmogaus teisų padėtis e, Bahreinė, kad Bahreinas laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų šioje srityje. Taip pat e, remiame Bahreino sukurtą tyriamąją komisiją, jos veiklą ir jo pastangas dalyvaujant universalioje periodinėje peržiūroje, kurią vykdo jungtinės tautos. Kai kurių asmenų e, teisės buvo pažįstos ir apie tai buvo kalbėta, kai Stavros Lamrinydės 2015 metais lankėsi Bahreinė ir išsakė savo susirūpinimą dėl tokių atvejų. Be to, mes norėtume pasakyti, kad mes iš principo pasipriešinamės e, nežmoniškai nežmoniškai bausmiai, nes būtent tokia yra mirties bausmė. Pone pirmininkė, mūsų atstovai Manamoje atidžiai stebėjo, kai, kas vyksta su šiais dviem piliečiais ir apskritai mes stebime, kokia yra žmogaus, žmogaus teisų padėtis Bahreinė. ES nekartą yra minėjusi, kad jokiomis aplinkybėmis negalima imtis smurto. Be to, ES nuolat ragina vykdyti skaidrų ir teisėtą teismo procesą tam, kad būtų ištirti visi įtarimai dėl kankinimo. Bahreino žmogaus teisų institucijoms turi būti leista veikti skaidriai. Europos e, rekomendacijos ir taip pat ir e, tarptautinių žmogaus teisų e, organizacijų rekomendacijos turėtų būti vykdomos. Bahreinas turėtų taip pat įgyvendinti ir nepriklausomos trimo komisijos rekomendacijas, kurios buvo įvertintos teigiamai kalinių teisų komisija ir nacionalinė žmogaus teisų komisija bei ombudsmeno tarnyba gali suvaidinti svarbų vaidmenį, užtikrinant, kad e, teismo procesai visuomet vyktų skaidriai ir pagal įstatymus. Mes ir toliau stebėsime, e, kaip klostysis pono Ramadanų ir pono Mūsos e, likimas ir darys, naudosimės visais oficialiais kanalais.